O dabar kalbėsime apie valstybės paramą daug energijos sunaudojančioms pramonės įmonėms ir paprašysiu visų pirma pateikti ponui, ponui Pirelo pateikti šį klausimą. Grazie, prezidente, signor komisario, onore... Ačiū pirmininkė, ponė komisarė, ponios ir ponai. Aš norėčiau padėkoti kolegoms, kurie parėmė šį žodinį klausimą, pasirašė jį. Mes kalbame apie tai, kad Europos sąjunga kovoja su klimato kaita ir buvo sukurtos tam tikros bendrijos politikos priemonės, kurios labai stipriai paveikė ES pramonę. CO2 mažinimas yra kol kas dar labai viena šalis iš ES pusės ir našta, kuri tenka mūsų pramoniai, yra didžiulė, ypač tai pramoniai, kuri sunaudoja daug energijos. Be jokios abejonės reikia mažinti CO2, tačiau tie tikslai, kurie yra nustatyti, turi būti įgyvendinami pragmatiškai, realistiškai. Ir prašome komisijos labai tiksliai apibriežti ir dar kartą peržiūrėti emisijų priekybos sistemos priemonės bei numatyti tokias finansinės priemonės, kad mes išvengtume rinkos disbalanso. 2387 direktyva, kuri buvo pakeista, numato, kad nuo 2013 metų šiluminės elektrinės turės pirkti CO2 iš metalų kvotas. Tai reiškia, kad išlaidos labai padidės, na ir žinoma padidės energijos kaina. Tai susiję tik su gamybos išlaidų padidėjimu. Eurostatas teigia, kad papildomos ETS sistemos išlaidos pramoniai bus, sudarys maždaug 8,5 milijardo eurų per metus. O netiesioginės emisijos negaus jokių kompensacijų skirtingai nuo tiesioginių. Žinoma, tai yra mm, didžiulis disbalansas. Ir tai turėtų iškraipyti konkurenciją Europos Sąjungoje, jeigu mes nenumatysime panašios kompensacijų sistemos ir netiesioginėms emisijoms. Kitu priešingų atveju įmonėms nieko kito nebeliks, kaip tik tai perkelti gamybą į kitas šalis. dabartinė sistema yra pernelyg paprasta. ir neatsižvelgiama į specifinius daug energijos sunaudojančių pramonės įmonių poreikius. Ypač e, plieno pramonėje tai yra stipriai jaučiame, nes plieno pramonėje taikomos arba elektrinės krosnės metodika, arba ciklo metodika, kuri naudoja šiek tiek mažiau elektros energijos. Ir būtent ši antroji pramonės e, metodiką gauna daug, praktiškai e, nemokamai leidimus. Tuo tarpu elektrinės krosnys e, turi juos brangiai pirkti. Ir išeina, kad mes taikome e, dvi skirtingas metodikas ir žinoma susidaro didžiulis disbalansas, kad vienas plienas gaminamas brangiai, o kitas daug pigiau. E, nors iš metalų kiekis nėra toks, tos skirtumas nėra toks didelis. Taigi mes juk norime apsaugoti pramonę, norime skatinti jos plėtrą, todėl reikia ieškoti metodų, kaip jai padėti. Taigi noriu paklausti, ką komisija ketina daryti, kad valstybės parama būtų paskirstita teisingiau. Uh, ir kaip būtų galima pasirūpinti tuo, kad nuo 2013 metų toks disbalansas būtų tinkamai kompensuojamas. Ar komisija ketina ir kaip ji ketina reaguoti į tokį konkurencinį iškraipimą? Dėkoju, ponė Prela, dabar kalbės komisaras Šemeta. Mrs. President, honorable members. Gerbiama pirmininkė, gerbiami nariai, komisija puikiai suvokia, kokia svarbi energetikos kaina plieno gamybai ir taip pat kokia įtaka klimato kaita daro elektros energijos kaštams. Komisija supranta, kad sunkios ekonomikos padėties sąlygomis reikia imtis inovatyvių, protingų priemonių. Tai yra naudoti netokius rizikingus, mažiau teršiančius e, e, energetikos šaltinius. Manytume, kad ES energetikos sektorius gali konkuruoti savo jėgomis, o valstybės pagalba gali būti naudojama tik tai struktūriniai pertvarkai. Tačiau valstybės pagalba pati savaime neužtikrins ilgalaikės mažesnės energi energijos kainos vartotojams. E, yra potencialas struktūriškai pagerinti e, pramonės struktūrą. Pagal direktyvą valstybės narės gali skirti pagalbą toms įmonėms pagal valstybės pagalbos taisyklės, toms įmonėms, kuriams grėsia pavojus dėl netiesioginių emisijų. Netiesioginės emisijos gali iškreipti rinką, taip pat e, gali iškreipti kainų struktūrą dėl netiesioginių CO2 išlaidų. Komisija pateikė pasiūlymą tarybai ir nustatė pagrindinius principus, kada gali būti skiriama finansinė parama dėl netiesioginių emisijų. Pagal tos principus finansinės kompensacijos turėtų būti skiriamos tik tai tiems sektoriams, kurie padidėjusių kaštų atsirandančių dėl CO2 emisijų negali perkelti vartotojams. Taip pat e, toms įmonėms, kurios yra priverstos perkelti įrenginius už ES ribų. Komisija atidžiai turi vertinti kiekvieną atvejį, ar reikia skirti paramą kad valstybės narės nekonkuruotų tarpusavį siekdamos subsidijų ir kad būtų užtikrintos vienodos konkurencinės sąlygos įmonėms tame pačiame sektoriuje. Ačiū. Dabar kalbės frakcijų vardu. Visų pirma, ponas Herbert Royal, EPP frakcijos vardu. Dvi minutės, prašom. Pone pirmininkė, pone komisarė, aš dėkoju už jūsų bendro pobūdžio pasisakymą, tačiau bendro pobūdžio pasisakymas nėra, ats, nėra atsakymas į klausimą, kuris buvo užduotas. Klausimai, kurie užduoti, sako be kita ko, ar mes užtikrinsime greitą reagavimą. Nes ta pramonė, kurioje, ta šaka, kurioje mes norime sukurti vienodą sąlygą, ji planuoja savo veiklą, todėl mums reikia greitų sprendimų, patikimų sprendimų ir aiškių pasisakymų iš komisijos pusės. Šis procesas trunka jau labai ilgai, visi žinom, kad tai yra sudėtinga procedūra, Tačiau, kai teikėme kompromisą dėl emisijų priekybos sistemos, mes tada sakėme, taip, mes sutinkame su šia direktyva tik tai su ta sąlyga, kad ES esančios pramonės šakos, kuriams tenka ypatingai didelis krūvis, bus nuo to krūvio išlaisvintos, kitaip jos negalės atsilaikyti pasaulinės konkurencijos sąlygomis. Ir aš tikiuosi, kad tai, ką mes tada išsiderėjome, kad tą mes ir realizuosime. Man dabar truputį neramu, kad mes vis atsitraukėme ir atsitraukėme ir vis daugiau sričių iš kaip išbraukėme iš to susitarimo. Čia kalbam ne tik apie plieną, žinokit, yra problemų ir aliuminio pramonėje, ir kitose pramonės sektoriuose, chemijos pramonėje. Ir tai, ką mes tada padarėme savo sprendimo pagrindu, dabar viso to mes atsisakome. Komisarė, nuo to anuomet priimto sprendimo padėtis Europoje tikrai nepagerėjo, ji gerokai pablogėjo. Dabar pramonė uh, gyvena didžiulės konkurencijos sąlygomis ir mes tik tai kalbame apie tai, kad stengiame remtis, remti ES pramonėje ir panašiai. Tačiau neapsiribokime vien, kalb, vien kalbomis, mes turime įgyvendinti tuos pažadus, kuriuos kažkada davėme ir turime padėti išsaugoti pramonę ne tik dėl pačios pramonės, bet ir dėl žmonių, kurie joje dirba. Tai yra Europos ateities šansai. Dėkojame. Dabar kalbės socialdemokratų frakcijos vardu ponia Ulfskok. Dėkoju, pirmininkė. Pramonė yra ta šaka, kuri užtikrina daugiausia darbo vietų Europoje ir Tik esant stipriai pramoniai galės aukti ir paslaugų sektorius. Tai yra susiję dalykai, todėl komisijai reikia labai atidžiai ir labai griežtai stebėti, kas vyksta. Komisija turi imtis proaktyvaus vaidmens tam, kad užtikrintų vienodas sąlygas visoms pramonės įmonėms, kad nebūtų iškreipyta konkurencija dėl CO2. Žinoma, turi būti tam tikrų išimčių, kit, kai kurioms daug energijos naudojančioms pramonės sritims. Tačiau tos išimtis turi būti taikomos išmintingai. Negalime jų aiškinti ar suprasti taip, kad e, atrodytų taip, lyg ES įmonės bando išsisukti nuo klimato įsipareigojimų. Komisija ir to turi nepamiršti, tačiau visų pirma yra svarbu išlaikyti darbo vietas ir konkurencingumą. Bet yra ir lobistai, kurie šiek tiek peržengia, perlenkia lasdą ir e, reikia jų veiklą stebėti su tokiu šiokiu tokiu nepasitikėjimu negalima žaisti ši, šiomis vertybėmis. Dėkojame. Dabar liberaldemokratų frakcijos vardu kalbės ponas Busoj. Ačiū visi mes. Sutinkame, kad reikia nustatyti objektyvius tikslus, e, kovoti su klimato kaita, mažinti šiltnamio dujų išmetimus. ES turėtų būti lyderis visame pasaulyje šitoje srityje. Laisvų leidimų išdavimo nutraukimas įtakos energetikos sektorių ir įmonių konkurencingumą, tų įmonių, kurios naudoja daug energijos. Daug kas priklauso nuo naudojamų įrenginių, pavyzdžiui, Rumunijoje Daugiau kaip pusė plieno gaminama naudojant elektrinės krosnis. Ir todėl poveikis mūsų sektoriui būtų didžiulis. Panašiai yra ir kitose valstybėse. Kyla konkurencijos iškraipimo pavojus. Jeigu nebus pasiekta pasaulinio susitarimo šituo klausimu, tai visas spaudimas, visas krūvis teks Europos pramoniai. Kyla CO2 padidėjusių emisijų pavojus. Komisija turėtų paskelbti sprendimą, kad e, visos įmonės, visi sektoriai gali kreiptis dėl kompensacijų dėl netiesioginių išlaidų susijusių su ETS. Jei problema būtų išspręsta ne iki galo, tai tuomet kiltų pavojus ir konkurencingumui, ir darbo vietų kūrimui, ir e, CO2 emisijoms. Ačiū toliau, ponas Šimanski, vieną minutę. Ačiū, komisarė. Gerbiami kolegos. Vien dėl klimato kaitos jau mūsų pramoniai tenka milžiniškas e, konkurencinis spaudimas iš tų pasaulio vietų, kur nenustatoma emisijų apribojimų. Tai įvairūs sektoriai, ir plieno sektorius, ir popierio sektorius, ir kiti sektoriai daugelį mūsų valstybių narių tiems sektoriams tenka didžiulės išlaidos, todėl kad energijos šaltiniai yra anglis, panašus e, e, energijos šaltiniai, tokie kaip Lenkijoje. Mes turėtume numatyti E, valstybės pagalbą tokiams įmonėms, taip pat mokesčių lengvatas, panašias priemonės. Nasrosi. Mėly kolegos, aš ir čia, ir komitete jau skundžiuosi dėl to, kad tos kvotos tampa finansiniais instrumentais. Uh, įmonės išsikelia į trečiasias šalis, nes nebegali atsilaikyti dėl konkurencinio spaudimo ES. Ir tai veikia visą ES pramonę. Kenčia tos šakos, kurios naudoja daug energijos, pavyzdžiui, sta, plieno ir aliuminio pramonė. Todėl komisija turi bet kuriuo atveju imtis kažkokių išlyginamųjų priemonių, kad nepakiltų energijos kaina uh, šioms sritims, kitaip jos perkels gamybą į trečiasias šalis. Tos kompensacinės ar išlyginamosios priemonės turi būti lengvai prieinamos, neturi būti sudėtingai administruojamos, kad įmonės jomis pasinaudoja galėtų išsilaikyti konkurencinėmis sąlygomis ES. Taigi komisija turi supaprastinti sistemą. Dėkojame, toliau kalbės paskutinė frakcijų vardu pasisakanti kalbėtoja dėl, iš neprisijungusiųjų, tačiau aš jos nematau, ponia Dots, jos nėra. Tuomet periname prie kitų kalbėtojų, bus kitas kalbėtojas, ponas Lyze, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos, mėlos kolegės. Aš norėčiau padėkoti ponui Pirilo už tai, kad jis šią temą iškėlė plenarinėme posėdyje. Nors mes tiesiogiai už šią temą, žinoma, neatsakome, neturime tiesioginių įgaliojimų ją įtakoti, bet mes galime paprašyti komisijos imtis veiksmų. Ponas Roilis jau pasakė, kad dėl e, anglės dvideginio nuotėkio kenčia daugybė pramonės šakų ir aliuminio pramonė, ir chemijos pramonė. pramonė Jos turi turėti galimybę pasinaudoti kompensacijų sistema. Ir problema yra ne pati emisijų sistemos priekybos sistema ir direktyva, kuri kaip tik buvo pakeista, nes nuostatos nebuvo iki 2012 metų, dabar jau ji yra ir numatyta, kad įmonės kurios kenčia dėl anglės dvideginio nuotėkio ir tiesioginių ir netiesioginių išmetalų atveju turi gauti kompensacijas ir komisija turi įgyvendinti šią direktyvą. Yra numatyta kompensacijų galimybė ir čia problema yra ne dokumentas, bet problema yra tai, kad komisija dar nesėmė jokių veiksmų ir nenumatė jokių priemonių, tiesioginių priemonių, kaip padėti toms įmonėms. Kol kas Visa tai, viskas rodo tik tai, kad konkurencinės sąlygos bus iškraipomos, nes kai kurios įmonės jau dabar neturi pelno dėl to, kad e, jos neturi pakankamai sertifikatų, nors jie ir buvo nemokami. Ir jeigu nuo 2013 metų šios įmonės neturi, negaus perspektyvos, kad joms bus kompensuojama už papildomas išlaidas energijai, jos tiesiog perkels savo gamybą į kitas šalis. Aš suprantu, kad negalima mm, būti neatsargiems, reikia kontroliuoti, kad tos kompensacijos nebūtų per didelės, tačiau kompensacijos turi būti suteikiamos. Galbūt jas galėtume suteikti tik tai 10 procentų pačių geriausių įmonių ir tai būtų akstinas kitoms įmonėms tapti tokioms, tokiomis. Tačiau visų pirma komisija turi imtis veiksmų. Ačiū toliau, ponas Ensiu. Dėkuoju, pirmininkė. Plieno pramonė yra viena iš pagrindinių ES pramonės šakų. Be plieno pramonės negalėtume stiprinti savo pozicijų pasaulinėje rinkoje. Plieno ir aliuminio gamyba sunaudoja be abejo labai daug energijos. Ir jeigu stengsimės šiuose pramonės šakose sumažinti CO2 išmetimus, tai tik tai padidins elektrikos kainą ir plieno ir aliuminio gamyba elektros krosnyse neturi būti pražiūrėta, nes tai turėtų būti vienas iš tų sektorių, kuriam turėtų būti numatytos uh, E, kompensacijos tam, kad ši mūsų pramonės šaka liktų konkurencinga pasaulinėje rinkoje ir kad galėtume konkuruoti su toms valstybėms, kurios suteikė subsidijas tokiai šakai. Dėkoju. Pone Komi, pusantros minutės. Dėkoju pirmininkė. Man atrodo tai labai svarbus klausimas, kadangi ši direktyva gali labai paveikti uh, tas įmonės, kurios naudoja daug elektros energijos. Reikia pagerinti dabar veikiančią sistemą ir garantuoti, kad finansinės investicijos keliautų į mokslinių tyrimų ir plėtros rytį, kadangi šis sektorius gali padidinti mūsų produktivumą ir naudo, sukurti naujų inovacijų. Taip pat reikia užtikrinti, kad šio sektoriaus gamyba nebūtų perkeliama už ES ribų. Gali, kalbu čia apie automobilių pramonę. Darbo rinkos našumas, taip pat ir investicijos į naujas technologijas yra du pagrindiniai ramšiai siekiant užtikrinti ekonominį augimą ES. Ir turime užtikrinti, kad e, požiūris į tiesioginės ir tiesioginės išlaidas nepakenktų mūsų našumui. Dėkui, ponė Plum. Noriu padėkoti ponui Pirilo už šį klausimą ir už pranešimą ir gerbiamas komisarė, aš noriu pabrėžti ES ATC vaidmenį, tai yra sustiprinti tas pramonės šakas, kur yra sunaudojama labai daug elektros energijos, turime siekti jas padaryti efektyvesnėmis. Kadangi reikia investuoti į e, technologiją skirtą sumažinti CO2 išmetimus ir taip pat ieškoti būdų naudoti dabartinės technologijas internalizuojant išlaidas pokyčiai šioje pramonės šakoje yra pakankamai lėti lyginant su kitais procesais vykstančiais rinkoje. Ir mes turime stengtis išvengti rizikos, kuri galėtų privesti prie nedarbo. E, Rumunijoje, pavyzdžiui, yra CO2 išmetimo lygiai labai jautri tema mums, nes mes esame ES pakraštyje ir dėl to norime, kad būtų imtasi būtinų priemonių. Dėkui ponas Van Nistelroj. Ačiū pirmininkė. ES CO2 politika yra visiškai aiški. Lygiai taip pat yra aiški ir politika susijusi su saugomais pramonės sektoriais. Tačiau kyla klausimas, ar elektros energijos pramonė, gamyba gali perkelti savo išlaidas kitoms pramonės šakoms, pavyzdžiui, plieno ar aliuminio pramoniai. Taigi, ar netiesioginės elektros energijos gamybos išlaidos gali būti užverstos ant klientų pečių? Visų pirma, trūksta europinio požiūrio. Žinoma, dešimtas straipsnis suteikia mums galimybę, tačiau mes jo dar netaikome taip, kaip jis turi būti taikomas. Mes negalime rizikuoti Europą kaip pramonės vieta. Dar vienas klausimas. Europa pasisako už e, atominės energetikos atsisakymą. Taigi, kokios, kaip padidės išlaidos dėl šios priežasties, pavyzdžiui, Vokietijos pramonėje. Ponas Balčytis toliau. Thanks, Mr. Pirilo. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė Pirilo, už tai, kad iškelėte tokį labai svarbų klausimą. Mes turime galvoti, kaip pervesti savo pramonę prie ekologiškesnių gamybos būdų. Tačiau taip pat turime nepamiršti ir galimo neigiamo poveikio tam tikriems pramonės sektoriams kur yra sunaudojama dideli elektros energijos kiekiai. Ir be kompensacinio mechanizmo mes galime prarasti konkurencinės pozicijas tiek ES viduje, tiek už jos ribų. Mes kol kas turime greičiausiai augantį pliemono pramonės sektorių ir eksportas šioje srityje auga. Todėl reikia uh, nepamiršti šitų faktorių, numatant paramą šiai e, e, pramonės šakai ir reikia ieškoti būdų, kaip išsaugoti mūsų pramonės šakos konkurencingumą ir užtikrinti tenai nuolatinį augimą. Dėkui. Dėkojame. Toliau ponas Pirilo. Vieną minutę. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kolegoms iš visų frakcijų, kurie kalbėjo šią temą. Ir padėkoti visiems, kurie paremė mano klausimą. Antra vertus, negaliu pasakyti, kad esu patenkintas diskusija Dar bus, prašau, žodžio procedūra, paskui kalbės komisija. Na, nemanau, kad mano pasisakymas šiuo metu yra logiškas. Tikiuosi, kad galbūt bus galima pakeisti darbo tvarką. Aš e, taip pat ir spaudoje ketinu dar šį bei tą pasakyti. Tačiau, komisarė, aš tikrai nusivylęs. Nusivylęs jūsų atsakymu. Na, nemanau, kad komisija čia nori nusiplauti nuo atsakomybės. Problema yra didžiulė, tą pas patvirtino ir visi lygi šiol kalbėjo kolegos. Aš manau, kad komisija privalo atsakyti į mano klausimus ir į tuos klausimus, kurie buvo suformuluoti žodžiu. Aš tikrai linkiu komisijai, kad ji dar kartą peržiūrėtų šią problematiką, nes tai susijęs su mūsų pramonė ir mūsų pramonės ateitimi. Dėkoju, dabar prašau žodžio procedūrą. Du norintys pasisakyti, pirmiausia kalbės ponė Jasoslevska. Δεν είναι στην αίθουσα, οπότε θα ήθελα να παρακαλέσω την... Berots jos nėra, tuomet nori pasisakyti ponia Tikau. Eu vin din Galați, un oraș în care sunt prezente atât... Aš Esu iš Galaco miesto, kuriame pirmauja plieno pramonė ir laivų statyba. Mano šalis tiesiogiai priklauso nuo šių pramonės šakų ir ji priklauso nuo Europos sąjungos politikos leidžiančios aukti šiai pramonės šakai. Ir Europos Sąjungoje tiek ši pramonė šaka, tiek užimtumo lygis priklauso nuo to, kaip mes koordinuosime pramonės šakas, kur yra sunaudojama daug elektros energijos. Ir emisijų sertifikatai turėtų būti išduodami pagal tokias taisyklės, kurios yra palankios toms įmonėms, kurios investuoja į ekologiškesnės technologijas į tas technologijas, kur elektros energija yra sunaudojama efektyviau. Ir aš manau, kad mūsų pramonės išlikimas priklauso nuo tų priemonių, kurių imsimės dabar, siekdami savo pramonės paversti efektyvesnėmis. Ir čia konkrečiai kalbu apie plieno pramonę. Toliau kalbės komisaras Šemeta. Prašau. You, Dėkoju, pane pirmininkė. Visų pirma, dėkoju ponui Pirilo už jo klausimą. Ir labai aiškiai matau, kad komisija tikrai ne, nebando nusiplauti atsakomybės šiuo klausimu. Galiu pasakyti, kad poveikio vertinimas skirtas paramai daug energijos naudojančioms įmonėms vyksta Ten yra atsižvelgiama tiek į plieno pramonę, tiek į kitas pramonės šakas, kurios susiduria su panašiomis problemomis. Ir kol poveikio vertinimas nebus baigtas, negalėsime daryti tvirtų išvadų dėl vieno ar kito konkretaus sektoriaus kuriam turėtų būti taikomos mūsų svarstomos gairės. Kalbant apie laiko terminus, komisija ketina naujasias gairės patvirtinti iki metų pabaigos po viešųjų konsultacijų. Tarnybos, konkurencijos generalinis kon, e, direktoratas, jeigu konkrečiau, yra parengęs klausimyną skirtą įvairiems tinkamumo klausimams bei paramos lygio klausimams. Sulaukėme 140 atsakymų iš valstybių narių, tai yra tiek pramonės atstovai, tiek aplinkos saugos nevyriausybinės organizacijos. Ir komisija išanalizuos visus gautus atsakymus ir po to pateiks valstybinės paramos gairias. Po to su valstybių narių atstovais bus konsultuojamasi dar kartą. Po to ir taip pat tuo pačiu metu apie viską bus informuotas ir parlamentas. Taigi procesas yra visiškai skaidrus ir mes dirbame, rengiame šias gairias ir jas tikimės parengti iki metų pabaigos. Dėkojame komisarę, ponios ir ponai. Diskusiją šiuo klausimu baigėme. Dabar periname prie kito darbo atvarkės klausimo. Komisijos pareiškimas dėl skenerių.